was hat er gesagt? Liebe Kolleginnen und Kollegen. Gerbiami kolegos, prateskime posėdį. Vakarykščio posėdžio protokolas yra išdalintas. Ar kas nors jam prieštarautų? Jei ne, tuomet laikykime šį protokolą patvirtintų. Pagal darbo tvarkę vyks komisijos ir tarybos pareiškimai dėl padėties artimuosiuose rytuose ir gazos ruošė. Ir man labai malonu pasveikinti tarybos pirmininką, užsienio reikalų ministrą Švarcenbergą, kuris šiandien dar vyks į pietų Afriką ir pirmininkaujant kitoms šalims E, paprastai jam, e, ministrams pirmininkams atstovaudavo užsienio reikalų ministrai, todėl labai malonu, kad ministras Švarcenbergas dabar čia yra su mumis. Na, labai malonu, kad yra ir kompetitinga komisarė, ponė Benita Waldner. Ji puikiai išmano visas su regionu susijusias problemas. Sveikinu ir jūs. Na ir kolegos, nors mūsų ir nedaug, tačiau tie, kurie šiandien po pietų atvyko į posėdį.